gindama taiką e, artimuosiuose rytuose ir turėtų nepasiduoti arogancijai bei e, reketui, bei grasinimams, kad Turkija atvers savo sienas ir ES užplūs 3,6 milijonai e, migrantų. Aišku, mes kalbame apie sankcijas, tačiau negalime pamiršti, jog ES įvairiais kanalais finansavo Turkiją. E, tiek kaip valstybė kandidatė, Europos e, investicijų bankas taip pat prisidėjo prie to ir ES finansuoja Turkiją dėl migracijos srautų valdymo. Dabar turime sustabdyti Turkijos stojimą į ES, nes e, Turkijos stojimas reikštų mūsų kontinento islamizavimą. Krikščionis e, turi būti ginami, nes jie yra persekiojami. E, E, pirmininkė, e, jūsų kalbėjimo laikas e, pasibaigė ir jūsų mikrofonas išjungtas, jūsų niekas negirdi. Kristoforų. Panas Kristoforų. Dėkuoju. Turkijos invazija yra nusikaltimas ES, Europai ir žmonijai. Jau atėjo laikas pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Turi būti taikomas nulinės tolerancijos principas e, Turkijai. Turkija daro išpolius ne tik tai prieš kurdus, bet apskritai prieš žmoniją. Kurdai kovojo su islamo valstybe ir Europa dabar e, bendrininkauja su e, Turkija, kuri nusikalsta žmonijai. 15 metais, atsiprašau, Turkija 1915 e, metais vykdė armenų genocidą. Taip pat e, ir, ir e, graikų genocidą. Dabar prasidėjo kurdų genocidas. Man gėda, kad europiečiai parduoda ginklus Turkijai ir dabar nieko nedaro, kad būtų užkirstas kelias Turkijos invazijai. Pone Pajon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš Turkijos veiksmų, po Turkijos veiksmų šiaurės vakarų Sirijoje sekė trapi, trapios paliaubos. Na ir tiesą sakant, Turkija taip elgdamasi pažeidžia tarptautinę teisę ir ES turi vieningai e, reaguoti, pavyzdžiui, tekant priemonės dėl ginklų eksporto į Turkiją. Tik taip galime įtakoti Ankaros veiksmus. Nepamirškime, kad turkų e, veiksmai nepadės išspręsti kurdų problemos. Nu, o tai, kad dabar e, kurdai susivienijo su Asado režimu, tiesą sakant, yra Turkijos veiksmų išdava. Na ir tiesą sakant, tai, kad Turkija vykdo veiksmus šiaurės vakarų Sirijoje, yra tiksinti laiko bomba, kuri atves iki humanitarinės uh, katastrofos. Taigi, kur dingo mūsų žmogiškumas, mes tą galime tik tais gėdytis. Dabar ponė Tagasago Tunduo, vieną mintį dėkoju, ponė pirmininkė, labai atidžiai įsiklausiau šias ilgas diskusijas, nuskambėjo daug frustracijos, tačiau nes negalime teikti, kad esame sunerime, nes tiesą sakant, žmonės jaučia gilų nerimą tuomet, kai ant jų galvų krenta bombos. Bet to negalima apsimesti, kad nežinome, kas nutiks. Žinome, kad Turkija įsiverš pasitraukus JAV, žinome, kad išsiverš į laisvę pavojingus teroro kovotojai. Ir kad vėl pradės kelti galvą islamo valstybę. Žinome, nes buvome perspėti. Mes, europiečiai, jau prieš tai praradome šansą veikti prieš JAV, paskelbint apie atsitraukimą, tam, kad galėtume e, imtis veiksmų, pavyzdžiui, priimdami sprendimus dėl nepilnamečių europiečių Sirijos teritorijoje. Tai globalizacija duotame pasaulyje, smurtas, tokie konfliktai ir geostrateginiai konfliktai mus liečia, kaip ginelies. Mes juk ir toliau tebe bandome spręsti migracijos krizę sukeltą tokių konfliktų. Taigi gal reikėtų nutraukti mūsų nuomonių skirtumus gynybos ir e, saugumo politikos rytyje, nes kitaip nesugebėsime reaguoti tokių įvykių akivaizdoje. Toliau vieną minutę ponas Jordanov. gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami ponės ir ponai. Vakar pakito situacija. Putinas ir Erdoganas gavo, ko jie norėjo. O Bashar al-Assadas sutiko, nors jis didžiausias šios susiklosčiusios situacijos kaltininkas E, ir Turkijos veiksmai nukreipti ne vien tik prieš kurdus, jie nukreipti ir prieš europiečius, prieš, prieš mūsų pozicijas. Ir mes turėtume jaustis giliai sunerime dėl to proceso, kurį dabar inicijavo Turkija ir Rusija. Tai nėra vien tik tais kažkoks diplomatinis sustarimas, tai yra gerokai pavojingesnis procesas. Mes galime pasiūlyti sprendimą, mes galime pasiūlyti viziją dėl to, kaip spręsti regiono problemas, įskaitant ir kurdų klausimą. Tačiau tai nereiškia, kad turime paremti kairiasias nacionalistinės partijas uh, kurdų partijoms Turkijos teritorijoje. Toliau, ponas Haineloma, vieną mintį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turkijos veiksmai pažydžia tarptautinę teisę, negalime su tuo taikstytis. Deja, ES liko nuo šalyje, tik kaip stebėtoje. Tuo metu, kaip JAV, Turkija, Sirija, Rusija ir net Iranas paėmė viską į savo rankas šiame regione. Na ir Sirijos uh, nafta daug labiau saugoma nei Sirijos pabėgėliai. Faktiškai Sirijos turi, turi daugiau, nafta turi daugiau teisų nei jie. Europos parlamentas turi pasiūsti labai aišku signalą Na, tikimės, kad taryba vyriausiai įgaliotinė ir, Europa, ir Europos komisija imsis griežtesnių veiksmų tam, kad būtų nutraukta ši tragedija ir Turkija suvoktų, kokių ribų turi jos veiksmai. Tai reiškia, kad ES turimtis veiksmų tiek bendros užsienio politikos rytie, tiek ir ginklo embargos rytie. Dėkoju ir dabar vieną minutę ponas Grundler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis naujas karas Šiaurės Sirijoje, kurį inicijavo Turkija, reiškia, kad pažeista tarptautinė teisė. Tai yra e, sprendimas, dėl kurio 300 tūkstančių žmonių buvo priversti bėgti iš savo namų, 3, iš jų 7 tūkstančiai vaikai, 200 žuvo. Tai yra veiksmai ne prieš teroristus, bet prieš tautą, tu, kurtų taurą. Ir dauguma kurdų nori tik tai vieno dalyko - gyventi laisvai ir taikoje. Mes esame galėtingesni, nei manome. Mes tiesą sakant, daug vieningesnė, jeigu vieningai veikiame, negu kad nu, veikiame vieni prieš kitus. Jis siekia uh, sukurti buferinę zoną ir tam nėra taikaus, darnaus sprendimo. Turkija atrodo įsitvirtins ilgam laikui ir tiesą sakant, e, turi būti drausta siūsti e, pabėgėlius į kitą sienos pusę. Na, ir ten juk gyvena kurdai. Ir dėja, šis konfliktas atrodo nesispręs pakankamai greitai. Dėkoju. Pone Slega, vieną minutę prašau. Dėkoju, pone pirmininkė. Na, dabar niekas neturėtų abejoti dėl to, kad Erdogano Turkija nėra vietos Europos Sąjungoje, įsiverždama į Siriją ir panaudodama karą prieš terorą kaip pretekstą kovoti prieš e, turkų žmonės Erdoganas aiškiai parodė, kad e, nepatinka jam tarptautinė E, taisyklėmis grindžiama e, tvarka. Lygiai taip pat, e, kai jis siuntė lėktuvus, kurie pažeidė graikų teritorinius vandenis ir oro erdvę. Taigi, na ir taip sukėlęs šią krizę, Erdoganas parodė, kad jis nemėgsta viso to, kam atstovauja ES. Jam nepatinka mūsų Europos gyvenimo būdas, mūsų demokratija, pagrindinės teisės, žmogaus teisės, mūsų laisvės, o taip pat ir įstatymų viršinybės principas. Taigi Erdogano Turkijai negali būti palikta vieta ES ir dabar ES privalo nutraukti stojimo dėrybas su Turkija. Dėkoju. For... Ponas Arakovač, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Esu įsitikinęs, kad daugelis esančių šioje salėje skaitė Musadak romaną 40 dienų. Ta situacija, kuri ten ap, ap, yra vaizduojama, dabar panašu kartojasi e, realybėje. Vengrijos vyriausybė remia tokį autokratinį režimą, kuris e, kariauja su kurdais Sirijoje ir neša nestabilumą visam regionui. Turi būti aišku, kad Viktoras Orbanas visada grasindavo imigrantais, o dabar pats tarnauja priemoniai, e, kuri lėmė e, daugelį perkeltųjų. Tai akivaizdžiai pademonstruoja užsienio politikos mūsų vykdomos problemas. Negalime leisti, kad politikai vis e, užkirstų kelią kalbėjimui vienu balsu. Todėl tarybą noriu paraginti pagaliau atsitraukti nuo vienbalsiškumo principo ir pereiti prie daugia, daugumos principo priimamų sprendimų. Ačiū. Vieną minutę skiriama ponui Grošeliui. Oh, turški vdor v sirijo je nov krog pekla v tej. turkijos invazija į siriją yra dar vienas pragaro ratas šiame dvidešimt pirmo amžiaus e, pasaulyje. NATO narė siunčia pajėgas, e, sukarintas pajėgas į Siriją. Turkija remiasi neva savo pačios e, saugumo interesais, tačiau nebūkime naivų, sustikimas Sočiai aiškiai parodė, apie ką eina kalba, čia mėginama geopolitinius interesus prastumti savo tam, kad e, būtų aišku, kam atitenka įtako zona Sirijoje e, ateityje. O antiteroristinė jėga kurdai, kurie nuveikė didžiąją liūto dalį šiame darbe kovojant su islamo valstybės kovotojais lieka paraštėse, jie yra aukos e, ir yra išnaudojami bandant e, užsimti e, šantažu ir reketavimu. Dabar yra klausimas tiesiog, ar ES turi užtektinai valios veikti. Ačiū, ponas Mandel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra vienas priežodis sakant, nusakantis, kad pirmoji karo auka yra tiesa, o iš tiesų dabar matome, koks melas visgi skleidžiamas yra ir Turkijoje ir ką lemia jos veiksmai Sirijoje. Europos Europos, europinės vertybės yra palaužiamos, negerbiamos. Tai yra absurdiška situacija, kolegos, kai mažumoje esantys tam tikrų vyriausybių vadovai už, užkerta kelią prisijungti prie ES, pavyzdžiui, tokioms nedidelėms tos siekusiams valstybėms kaip Šiaurės Makedonija ir Albanija, tačiau Turkija ir toliau vis dar yra dėrybų kelyje, o ji tolsta nuo ES, tad suspenduokime jos narystę muitų sąjungoje, pasiūskime aišku signalą, mes nieko neatmetame, žinome, kad pusė turkų nepasisako už šį režimą, tačiau dabar reikia vis dėlto šiek tiek um, atšaldyti Turkijos uh, ekonomiką, mes kalbame apie ir europiečių interesus ir pasiūskime tą aiškę žinę Turkijai. Ačiū, dabar ponas Andrulakis, vieną minutę. Prieš pusantrų metų kalbėjome apie Turkijos invaziją Afrinę. Dabar tą darome vėl, tik tai pavadinimai keičiasi. Dabar mes kalbame ne apie um, alyvmedžio šakelės operaciją, o apie taikos šaltinio uh, karinę operaciją. Tik tiek te pasikeitė. Uh, Viskas yra orientuota prieš kurdus, kurie pasipriešino islamo valstybei, kurie pralėjo savo kraują, e, susidūrė su humanitarinė krize, taigi jokia čia taikos šaltinio operacija. Labai jau ironiškas e, pavadinimas jos. Reikia dabar griebtis sankcijų turime sustabdyti ginklų tiekimą iš visų šalių. Neina kalba apie tik naujus užsakymus ir turi būti prisimta atsakomybė už tuos e, veiksmus, už tą invaziją. Turime aiškiai parodyti, kad Europa e, turi omenyje tai, ką sako ir tai vykdo. Ponas Vandalin, ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai JAV pajėgos paliko Siriją, prezidentas Trumpas kurdus ir krikščionis regione m, mm, paliko tiesiog likimo valiai. Junktinių Amerikos valstijų prezidentas išmintingasis kai ko tuo metu nesuvokė, kad Turkijos prezidentas kaip mat ims ir įžygiuos į Siriją. Visą tai, kas vyksta, atrodo gėdingai. ES tiekia ginklus, es Mm. Sostinėse buvo iškviesti konsultacijoms pasiaiškinimui Turkijos ambasadoriai, bet tik tiek. Iš esmės yra vykdoma žiauri išdavystė krikščionių ir kurdų Sirijos. Turime visą tai pažaboti ir imtis sankcijų bei nustoti tiekti ginklus. E, būtinai turime remti vietos žmonės. Ačiū, ponia Balį, vieną minutę. Manau, viena turi būti mums visiems aišku, nebus karinio sprendimo šiame regione įmanomo. Galima pasiekti tik politinį sprendimą, įsitraukiant ir jungtinėms tautoms, kurios beje per, du, per dvi valandas šios diskusijos nebuvo nei kartą paminėtos. Dabar vyksta karinė invazija, palaikant ar toleruojant tai Rusijai. E, o tarptautinės bendruomenės sąjungininkai, kurdai paliekami likimo valiai. Asadas ir Putinas pasidalė tarpusavyje Siriją ir dabar ES nebetenka jokio vaidmens visame šita, šitame vyksme. Mes neturime ir kompetencijos atitinkamai veikti. E, štai Brexito partija e, garsiai reikalauja kad e, imtumėmės veiksmų, tačiau nenorima ES tų įgaliojimų suteikti. ES turėtų būti stipri e, ir neleisti būti mm, reketuojama pasitelkiant sustarimą dėl pabėgėlių. Elkime išmintingai. Ačiū. Vieną minutę, ponai Zodo Alvarės. Dėkuoju, ponė pirmininkė šios dienos diskusijose akivaizdu, kad e, Turkijos karinių operacijų šiaurės vakarų Sirijoje e, turės dramatiškų socialinių, politinių ir ekonominių pasiekmių. Tačiau šiandieną ryte norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad tūkstančiai IS kovotojų turinčių ES pasą išsivadavo ir tai kelia riziką, pavojų daugelį valstybių narių. Yra tūkstančiai teroristų, kovotojų, kurie nori atvykti į Europą. Ta neturime leisti vykti. Na ir dešimtmečius Ispanija e, kovojo dėl ETA terorizmo, tačiau e, prisidedant e, teisės valstybės sergėtajams, agentūroms, e, teismams, pavyko veikti šią rykštę. Ir ES kovodama su terorizmu turi turėti visapusiškesnę, ambicingesnę e, gynybos ir saugumo politiką, kuri leistų at, duoti atkirti teroristams ir kovoti šia, su šia grėsme. Dėkoju, panas Lopės, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieną mes pasiek, pasiuntime aišku signalą. Mes absoliučiai smerkime Turkijos karinį įsiveržimą į šiaurės rytų uh, Siriją. Mes e, pažymime, kad pažeis visi tarptautiniai mechanizmai, tarptautinė teisė, įskaitant NATO teisę, tai turės milžiniškų humanitarnių pasiekmių. Na ir to pasiekojo ne vien tik tais sukeltas, bet ir paskatintas, tęsiamas žmonių išvykimas iš savo e, gyvenamosios vietos, o to pasakoje aukomis tapo kurdai, kurie buvo mūsų sąjungai kovoje su islamo valstybe. Ir tai taip pat atriš rankas Asadui ir Putinui regione. Mes neturime vien tik tais pasmerkti, bet turime griežtai reaguoti, naudojant mūsų priemonės, uždrausti ginklų eksportą į Turkiją, pa, panaudoti rinkos priemonės, o taip pat sustabdyti dėrybą su Turkija dėl narystės, kas visiškai nebeturi prasmės. Dėkoju. Dėkoju, ponas Belčiek, vieną minutę prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, jau buvo minėta, bet pakartosiu, kad Turkijos invazija Sirijoje kelia pavojų stabilumui visame regione, kelia grėsmę tiems, kurie norėtų išvengti didesnių konfliktų e, artimuosios rytuose. Ir taigi atitinka ES ir valstybių narių interesą kovoti už teritorinį Sirijos integralumą. Negalima leisti, kad būtų iš naujai priverstinai nubrėžiamos sienos. Tai neturėtų tapti. E, pakartotinių precedentų, kaip kad nutiko su Armenija. Turime atsispirti tam. Todėl, kolegos, ginklų embartas, finansinės sankcijos, o taip pat dėrybų su, dėl narystės sustabdymas. Tai yra tai, ką galime bent jau padaryti nedelsant. Tai turime padaryti dabar. O plačiaja prasme turime kovoti už Europinės vertybės mūsų tiesioginė kaiminėje, kaiminystėje. Neleiskime Turkijai ir Rusijai didinti savo takos mūsų kaiminystėje, nes tai yra mūsų strateginis gyvybiškas interesas. Majorino. Erdogan ha compiuto un atto. E, Erdoganas ėmėsi karo veiksmų, tai yra agresija. Europos parlamentas turi tai aiškiai pasakyti ir mūsų reakcija turi būti labai griežta. Euro, Europai sunku buvo iki šiol kalbėti vienu balsu. Mums e, nereikia bendrų žodžių smerkiant e, Turkiją, reikia konkrečių veiksmų. Tai turi būti ekonominės, komer, ekonominės ir prekybinės sankcijos, ginklų embargas, taip pat turime nepalikti už borto Turkijos agresijos aukų. Tai yra kartais ir moteris, ir vaikai, kurdų e, tauta turi būti apsaugoma, turime būti solidarūs, jei anksčiau buvo kurdais pasinaudota, kovojant su terorizmu, o dabar jie palikami likimo e, valiai. O Erdoganas e, šantažuoja ir reketuoja Europą e, migrantų klausimu. Reikia pareikalauti, e, kad Turkija iš karto išvestų ginkluotasias pajėgas. Ponas e, Kefalogianis. Dėkoju. Turkija dabar e, gavo pretekstą pradėti invaziją Sirijoje prieš e, kurdus ir jinai tęsia savo karinius veiksmus Sirijos teritorijoje. Tų veiksmų aukos yra nekalti civiliai, 74 metais Turkija okupavo Kipro dalį, remdamasi panašiais pretekstais. Ir e, Europos tarybos rezoliucija vienareikšmiškai smerkia Turkijos e, veiksmus reikia į tai atsižvelgti ir mes turime taikyti griežtas sankcijas Turkijai. Dėkuoju. Pone Markės, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES su Turkija pasirašė susitarimą dėl pusketvirto milijono migrantų. Reikia priminti, jog sienų uždarimas, taip pat e, Dublino susitarimo siauras interpretavimas buvo priežastis to, jog kai kurios valstybės e, narės nekonstruktyviai elgėsi e, šiame kontekste. Ir nuo to laiko Turkija sistemingai šantažuoja Europos e, Sąjungą ir visą laiką grasina, jog atvers sienas ir užtvindys Europą migrantais. Jeigu Turkija ir Nepaisant to, kad Turkija gali turėti tam tikrų nuogastavimų dėl savo saugumo, vis dėlto Turkijos kariniai veiksmai turi būti nutraukti ir turi būti bendradarbiaujama su jungtinėmis tautomis siekiant taikaus reguliavimo. Ponas Kėlė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nedažnai Europos parlamentas sutarė kokiu nors klausimu, tačiau šį rytą taip mes kritikuojame Turkijos veiksmus šiaurės rytų Sirijoje, suprantame, kas už to slypi. Donaldas Trumpas atitraukė JAV karius. Be abejo, tai buvo padaryta tam, kad jo įvaizdis būtų e, išsaugotas, tačiau matome, kokias aukas dabar dėl to patiriame. 200 tūkstančių asmenų be namų ir grįžta islamo valstybė. Turime padaryti viską, kas yra mūsų galioje, sustabdyti ginklų eksportą į Turkiją. Turime pasižiūrėti į finansinę paramą, kurią jai teikiame. Ir taip pat e, suvienyti politikoje e, jėgas e, ir pasipriešinti Turkiją. Ačiū, ponas Peters. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas turi pasiūsti aiškę žinę Turkijai. Rezoliucijos projekte tai yra aiškiai pasakyta. Siekis e, tapti ES nare nėra mm, gyvendinamas besąlygiškai. Turkija turi tapti tikrą teisinę valstybę. Reikia bendrosios prieglopščio ir saugumo politikos. ES turi ryštingai kovoti dėl apsauginės zonos vadinamosios Šiaurės rytų Sirijoje, kurią kontroliuotų tarptautinės e, pajėgos tam, kad ten galėtų grįžti žmonės e, ir saugiai gyventi. Ačiū. Ponas Forlas, vieną minutę. Ačiū pirminkė, kai darome nusikaltimai, mes nusisukame ir leidžiam, paliekame tuos, kurie kovojo prieš ISIS E, Turkijos rankose. O dabar mes diskutuojame, kokiu priemonių ir kada turėtume imtis. Prieš 45 metus Turkija įsiveržimą į mano šalį pavadino taikos operacija ir praėjus tiek metų vis dar yra keletas tūkstančių pabėgėlių ir dingusių žmonių. Ir kaip ir dabar, kaip ir, taip ir prieš 45 metus Turkijai buvo liaus, leista tęsti savo invaziją. Ir mes ir vėl tą darome tą patį, mes vėl nusisukame. E, dabartinė padėtis primena padėtį Kiprė 1974 metais. Buvo padarytas nusikaltimas ir niekas nebuvo nubaustas. Mums tenka baisi atsakomybė, bet Europa nieko nedaro ir istorija mus nuteis. Gerbiama e, pirmininkė, mes šiandieną kalbame apie Turkijos e, e, prieštaringą informaciją, intervenciją į Siriją ir to pasiekmius. Ir Sirija eina tikrai europinių interesų link ir ta, ta išvada, kurią mes turėtume padaryti, o aš esu iš EPP e, forumo tik atvykusi, mes e, turime e, turėti Europi, europinės žalos struktūras ir atitinkamas karinės pajėgas sukurti tam, kad mes galėtume E, kiek įmanoma greičiau re, e, įvertinti iš europinės struktūros, e, iš europinės pozicijos susidariusią situaciją. Ir yra nepriimtinas tai, kad yra yra e, aktyviai nedalyvaujama tokioje situacijoje ir e, mes galiausiai turėtume žengti į priekį ir imtis e, ryštingų žingsnių iš ES pusės. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. 16 žmonių prašė pasisakyti, aš negalėsiu visiems leisti pasisakyti. Pradėsime nuo ponios Vosenberg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 E, planai e, pažeidžia žmogaus teises, jie įžengia į Šiaurės e, Siriją ir jie taip pat pažeidžia žmogaus teises. ES pasirodė nepajėgi ir mes turė, raginame, kad už tai būtų prisimta atsakomybė. Turkijos politika nesilaiko tarptautinių taisyklių ir nieko negerbė. Mes turėtume e, dirbti su tuo, kad iš karto būtų nustatytos sankcijos ir kad e, pilietiniai visuomeniai būtų skirtos lėšos. Turkija yra atsakinga, o tai reiškia, kad Europos šeimoje jiems vietos nėra. Dėkoju. Ponas Mavrits. Dėkoju, pirmininkė. E, Turkijos karinė operacija į šiaurės rytų e, Siriją yra e, pažeidimas. Aš manau, kad būtų E, daug geriau buvę, jeigu mes būtume taip pavadinę ne tik karinę e, operaciją, bet invaziją. Ir to e, pasiekmes yra ne tik saugum, grėsmės saugumui ar mūsų kurdų sąjungininkų išdavimas, tai yra paslauga islamo valstybei. Tai yra karinė invazija, tai yra specifiniai nusikaltimai žmonijai ir yra planas planai e, nelegaliai perkelti žmonės, tai yra prieš Sirijos interesus. Pagalvokime apie Kipro e, e, šiaurinės dalies okupaciją ir mes galime pritaikyti ginklų embargą, mes galime sužlugdyti Ertogano ekonomiką ir mes galime tą nusikaltėlį patraukti būdžiamon atsakomybėn ir tai būtų laikas padaryti. Bilbao Barandika. Dėkoju pirmininkė. Aš raginu visiškai atmesti Turkijos nelegalų išpolį. E, ir tai pareikalavo ir civilių aukų, ir e, masinių žmonių perkelimų kurdai, arabai, sirai šioje teritorijoje dirbo, gyveno taikiai daugelį metų ir tai sukuria konfliktus, kuriuos išnaudos didžiosios pasaulio galios. NATO turi dirbti dėl Turk Turkijos klausimų ir tarptautinė bendruomenė turi ieškoti diplomatinio sprendimo. Humanitariniai veiksmai turi būti prioritetas ir e, turime e, sugražinti aisis kovotojų e, mažamečius vaikus į Europą. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, mamy dyplomację. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, pone Kempa. Mamy środki, mamy wszystko. Mes turime atitinkamus instrumentus, priemonės e, ir e, ką dabar e, darome. Rusija turi pirmenybę prieš mus. Labai gaila. Europa kenčia nuo šių rytų signalų ir mes turime viską padaryti, kad šis konfliktas baigtųsi. Ne tik tai žodžiais tą turime daryti. Mes turime daryti, dėti visas diplomatinės pastangas, kad e, pabaigtume šitą konfliktą. Mes turėtume pasirūpinti aukomis ir aš e, norėčiau padėkoti komisarui Stilienidis, kuris labai daug ką padarė dėl aukų. Uh, Artimuose rytuose Sirijoje yra dar misionierių ir kitų savanorių, e, kurie užsima e, tuo, nepaisant to, kad šie aktyvistai patiria daug e, pavojų. Šitą organizaciją reikia palaikyti. Toliau. Ponas Papadimulis. Dėkoju, pirmininkė. Žodžiai, žodžiai ir tik žodžiai. Erdoganas įžygiuoja į šiaurės e, Siriją, e, uždegus trumpui žalę šviesą ir kas jį palaiko Putinas. Ir jis e, įvykdo invaziją e, prieštaraujamas prieš, prieš tarptautiniai teisiai, o Europos e, Sąjunga pasirodo kaip politinis niekštukas. Ir mes jį steisėme tik žodžiais, tačiau reikia veiksmų, tikrų sankcijų ir E, efektyvių priemonių, mums reikia vienbalsio sprendimo ministrų taryboje ir e, Aleksis Cipras e, tai labai konkrečiai sakė daugelį metų ir daugelį mėnesių ir matome, kad labai aiškus yra ekonominiai interesai ir be abejo tai yra Prancūzijos ir Vokietijos ekonominiai interesai. Turime tai pasakyti atvirai. Dėkoju. Toliau, ponia Šoitrova. Ačiū suteiktą žodį. Kolegos, Turkijos invaziją į e, Siriją reikia pasmerkti. Ir, e, ir e, tai, tai tie žmonės kovoja prieš islamo valstybę ir islamo kovotojai dabar yra laisvi dėl Turkijos invazijos. Ir Tai e, e, pareikalavo ir žmonių gyvybių, ir nekaltų žmonių e, kančių. Gerai, kad Turkija dabar karinius veiksmus sustabdė, be abejo, spaudžiant jungtinėms valstijoms ir ES. Ir būtų Ir e, Sirijos teritorija neturi būti e, okupuota Turkijos pajėgų. E, ši invazija gali būti, negali būti laikoma kaip vienkartinis veiksmas. Pastaruosius metus Turkija demonstravo nepagarbą Europos vertybėms. Pone Vort, milijonai žmonių iš įvairių etninių ir religinių bendruomenių šiame regione patiria grėsmę. Dešimtis tūkstančių yra perkelti. Be kurdų ir arabų kaimų e, buvo nu, pasikesinta ir krikščionių bendruomenės. Akivaizdu, kad šios išpolius vykdo Turkijos kariškiai siekdami etninio valymo ir demografinių pokyčių. Kaip e, Women Defend Rojava, tai yra tarptautinė kampanija prieš fašizmą ir patriarchatą. Kaip šio judėjimo narė aš e, raginu, kaip galima greičiau padaryti galą Turkijos e, e, kariniai invazijai į Siriją. Reikia numatyti neskraidimo zoną, nutraukti ginklų priekybą su Turkija, taikyti ekonominės sankcijas Turkijai ir taip pat pripažinti karo nusikaltimus, kuriuos jau padarė Turkija ir užkirsti kelią tolesniems karo nusikaltimams nusikaltimams ir etniniam valymui, kurį vykdo ISIS ir kitos džihadistų grupės. Reikia pripažinti e, šiaurės rytų Sirijos e, demo, demokratinės struktūras, taip pat reikia siekti, kad e, įvairių religinių ir etninių bendruomenių e, bendruomenės galėtų sugyventi. Pone Vort, visi norėtų pasisakyti. Dabar žodis poniai Uevai. Ši rezoliucija ir pasiūlyti veiksmai dėl Turkijos, na, aš pritariu e, komisijos paliutoms priemonėms, tai yra e, lėšų išaldymui Turkijai. Šios lėšos negali būti panaudotos karinio operacijų finansavimui, tačiau to nepakaks. Mes negalime leisti, kad Erdoganas mus šantažuotų ir negalime leisti, kad to regiono, kuris yra šalia mūsų saugumo klausimų, spręstų tik trečiosios šalis. Negalime leisti žudimų, priverstinių deportacijų ir tolesnių humanitarinių katastrofų. Turime išaldyti visą finansavimą ir reikia, kad visa Europa paskelbtų embargą ginklų pardavimui. Be to reikia ir nustatyti neskraidimo zoną bei e, saugumo zoną. Taip, Maskva ir Ankara, Ankara pasiekė susitarimą ir atrodo, kad Turkija nenori tęsti karinių veiksmų. Tačiau ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, ten gyvenantys žmonės ir toliau gyvens baimėje ir tai yra mažiausia problema. Mums reikia bendros e, Europos saugumo ir užsienio politikos. Mes turime būti reikšmingi žaidėjai šioje srityje. Ačiū. Turkijos, ponia Pereira, e, taigi Turkijos invazija į Siriją vyksta ir JAV ir kitos e, didelės galingos valstybės, e, pavyzdžiui, Izraelis, Saudo Arabija, Junktinė Arabų Emiratai, Kataras padėjo suburti karinės grupuotės, kurios yra atsakingos už tūkstančių žmonių nužudimus ir e, tūks, tūkstančių žmonių perkelimą. E, ir taip pat šalies socialinės ir ekonominės sąrangos žlugdymą. At institucijos ir valstybės narės bando atsiriboti nuo tų karinių veiksmų ir tai reiškia visišką veidmainiškumą. Nepakanka to, ką, ko imamės. Reikia padaryti galą kariniai agresijai prieš Siriją, reikia užtikrinti tos šalies uh, teritorinį mentiskumą turi būti laikomasi tarptautinės teisės ir jungtinių tautų hartijos. Pone Kiničiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti šį beitą šio diskusijoje. Pirmosios ir labiausiai nukentėjusios aukos pirmiausia yra e, vaikai. Norėčiau priminti tai, ką jau minėjome, 2008 metais vaikai patyrė daugiausia nelaimių dėl konfliktų. Šiuo atveju nieko naujo Šiaurės Sirijoje. 8 tūkstančiai vaikų buvo perkelti nuo konflikto Sirijoje pradžios dešimtis tūkstančių kitų vaikų e, turės gauti humanitarinę pagalbą, jeigu situacija nesikeis ir toliau. Primenu Junktinių tautų konvenciją dėl vaikų teisės, mes švenčiame tos konvencijos 30-asias metinės. Ir reikėtų dėti daugiau pastangų taikai pasiekti. Mes, ES, turėtume tai daryti. Kiekvienas esantis vietoje daro viską, kad būtų apsaugoti vaikai, kurie E, ir šį kartą yra įtraukti ne savo valia į šį konfliktą. Mums čia tenka didžiulė atsakomybė. Ačiū. Ponas Volis. Ačiū pirmininkė. E, Turkija kirto sieną, pateko į Šiaurės Sirijos teritoriją, pažeisdama tarptautinę teisę. Turkija įsiveržė į Siriją, ne Kurdistaną. Ir mes turime reikšti solidarumą su kurdais, tačiau e, Sirijos teritorinis vientisumas yra tas klausimas, kurį turi spręsti Sirija. E, nemažai kurdų gyvena Sirijoje, 50 procentų jų gyvena Turkijoje ir ten jie gyvena baisiomis sąlygomis. Ir iš esmės Turkija pagal savo elgesį gali būti laikoma parteido valstybė. Ir kai PKK e, kirto sieną į Siriją ir vėliau grįžo į Turkiją, jie buvo vadinami teroristais. Ką šio klausimu daro Europa? Deja, Europos šalis ir Europa per pastaruosius dviejus metus euro, Turkijai sumokėjo 6 milijardus e, eurų tam, kad ji e, įkalintų migrantus, kurių namai yra sugriauti. Kadagi visa tai sustos. Ir paskutinė kalbėtoja ponia Grapinį, vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Jūs matote, kad visų pozicija yra vienoda Nelaukime tarybos ar komisijos, kurios kritikuotų šią ataką. Tiesiog mes kritikavome savo ruoštų Turkijos invaziją, bet ar užtenka vien tik kritito, kritikos? Aš manau, kad ES kartu su kitomis tarptautimis institucijomis turi labai konkrečiai įsikišti į šį konfliktą. Aišku, Turkija yra svarbi šalis, tai yra didelė rinka, tačiau ką renkamės? tarp vidaus rinkos, piliečių saugumo ir ekonominių interesų. Juk kalbam apie vyrus, moteris, vaikus, apie žmonės, apie piliečius, kuriuos svarbu ginti, jie miršta dėl to, kad e, taikos ir saugumo žmonėms užtikrinimas taip pat yra ES pareiga, to svarbu nepamiršti. Ar užtenka tik kritikuoti? Ne, mes turime tarptautinę atsakomybę ir turime ne tik priiminėti rezoliucijas, bet ir imtis konkrečių veiksmų. Ačiū. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį poniai Tupurainen. Ji pasisakys tarybos vardu. Na, ši diskusija buvo labai naudinga ir vyko laiku. Noriu naudodamasi progą padėkoti e, nariams už jų e, pastabas, pasiūlymus. Turkijos vienašališki kariniai veiksmai Sirijos šiaurės rytuose E, sukėlė nepriimtinų žmonių kančių. E, iš tikrųjų tai kenkia kovai su Daesh, kelia pavojų Europos saugumui ir dėl visų šių priežasčių Europos vadovų taryba penktadienį dar kartą paragino Turkiją baigti karinius veiksmus, atitraukti karinės pajėgas ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. Kaip žinote, Europos vadovų taryba ir toliau e, nagrinės šį klausimą Bet tuo tarpu ES ir toliau imasi pastangų, kad e, spręstų e, didelę humanitarinę krizę, atsižvelgtų į besikeitinčius poreikius. Mes e, siekiame, kad humanitariniai darbuotojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai galėtų gauti prieigą ir teikti pagalbą ir kad tą prieigą suteiktų visos vietoje veikiančios jėgos. Civilių apsauga turi likti mūsų pagrindinis prioritetas dėl vadinamojo sočio sustarimo, kuris buvo pasiektas e, vakar. E, na, tikimės, kad e, jis padės išgelbėti gyvybės ir užkirs kelią tolesniems civilių kančioms. Ir mes tą žingsnį sveikiname kaip priemonę užbaigti dabartinį smurto ciklą. Ir Bet žinoma, dar reikia palaukti ir pasižiūrėti, kokiu rezultatu duos Sočioje pasiektas sustarimas. Tačiau vienas dalykas nepasikeitė. Tai, ko reikia baigti konfliktui Sirijoje, kad jis būtų baigtas visam, visiems laikams, yra susitarimas, dėl, kurių, dėl kurio dėrėtųsi sirai, dėl sirų ir kad e, būtų laikomas jungtinių tautų rezoliucijos 2254. Ir bus susitikimas Ženevoje šio mėnesio pabaigoje, tikimasi jo metu rasti ilgalaikį sprendimą. Noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs ir toliau siekiate il, taikaus sprendimo e, ilgai besitenčiame Sirijos konflikte. Ačiū. Dėkoju ministrai Tupurainen, taip pat dėkoju ir ministrui Cienydės, kuris, komisijos nariui Cienydės, kuris klausėsi. Šių diskusijų mes, ši diskusija bus baigta patvirtinus rezoliuciją, gavome septynis pasiūlymus dėl rezoliucijos ir balsavimas vyks rytoj.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 rugsėjo 16 dieną prasidėjo procedūros susijusios su paskirizmu pareigūnų atsakingų už pilietybės reikalus. E, gavome penkis, penkias pavardės, kurios yra laikomos patikimomis kandidatūromis. Tai yra ponė Giuseppe Fortuno, Julia Lefranc, ponas Nils Mužnieks, ponia Emily Orely ir ponia Cecilija Vikstrom. Uh, Tai yra kandidatūra.